Vamos a empezar la, la sesión. Buenas tardes a todos y a todos. Labadiena, ponios ir ponai. Siūlau pradėti posėdį. Visų pirma, patvirtinkime gegužės 4-5 dienos posėdžio protokolą. Ar būtų prieštaravimo ar pastebėjimo? Atrodo, kad ne. Taigi protokolas patvirtintas. biuras nesusitarė dėl ketvirto ir penkto punkto, taigi šios diskusijos bus nukeltos. Aš vėliau suteiksiu daugiau informacijos. O dabar e, pereisime prie ketvirto šios dienos darbo tvarkės punktų, keitimasis nuomonėmis su pranešėjai biudžeto klausimais, Jose Manueliu Fernandesu dėl 2016 metų biudžeto. Biudžeto projektas buvo paskelbtas gegužės 27 dieną ir esu tikras, kad ponas Fernandesas jau labai intensyviai dirba su šio projektu. Ir ši diskusija yra puikia proga e, užsienio reikalų komitetui išreikšti savo nuomonę tam, kad pakankamai išteklių būtų skirta ES veiklai visame pasaulyje ir kad galėtume susidaryti pirmą įspūdį apie tai, kaipgi vyksta dėrybos dėl diskusijų tai yra diskusijos dėl dėrybų, dėl biudžeto ir ar pakankamai yra numatoma lėšų Europos Sąjungai savarankiškai, savarankiškai veikti. Taigi aš suteiksiu žodį nedelsdamas ponui Fernandesui, kad jis galėtų mums pristatyti savo nuomonę ir paaiškinti 16 metų biudžeto procedūrą. Dėkui. Aš dar turiu klausimą dėl Turkmenistano ir klausimo nukelimo. Aš esu vienas iš šešėlinių pranešėjų. Taigi norėčiau paklausti, kodėl ir iki kada yra nukeliamas šis darbos varkės punktas. Tiesiog noriu suprasti, kodėl klausimas atidėtas. Dėkui. ¿Quiere usted, tai, señora? Ar norėtumėt dar ką nors pasakyti? Taip, taigi, remiantis turimą informaciją, koordinatoriai neturėjo laiko aptarti šitą klausimą. Ta jie ketina padaryti kitą savaitę. Taigi, bijau, kad dar kol kas nežinau konkrečios dienos, kada tai bus padaryta, bet žinau tik tiek, kad klausimas turi būti nukeltas. Dėkui. Taip, suprašau, prašau žodis pranešėjai. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš atvykau pas Jūs, kad galėčiau pristatyti Jums biudžeto gairės. Gegužės 27 dieną komisija paskelbė biudžeto projektą. Ten yra numatomos trys angliškos E užimtumas, verslumas, ypatingai mažos ir vidutinės įmonės. Tokios trys sritis išskirtos, bet mums taip pat labai aktualu solidarumas tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Tiek kitokie yra mūsų prioritetai. Ketvirtasis skirsnis yra mūsų galva ypatingai svarbus ir jam buvo plenarinėje sesijoje patvirtintos gairės. Dar vienas svarbus klausimas, kurį minime savo rezoliucijose, ko apskritai neturėtume daryti, nes tai turėtų būti ir taip savaime suprantama, bet mes norime priminti komisijai ir tarybai, kad privalome laikytis įsipareigojimų pagal daugiametę finansinę programą. reikia e, laikytis patvirtintų įsipareigojimų ir taip pat užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai lėšų mokėjimo signavimuose, kurie yra skiriami greta įsipareigojimų asignavimų. Taigi, ką mes čia turime galvoje? Tai buvo tokia sąlyga, kurią iškėlėme tam, kad biudžetą patvirtintume. Buvo naujas straipsnis, 14. Ten parašyta, kad tie asignavimai, kurie nėra išnaudojami per vienerius metus, yra perkeliami į kitą lėšų dalį ir tos lėšos vėliau gali būti panaudojamos užimtumui skatinti ir ekonomikos augimui skatinti. Bet e, taryba nenori tokių bendrųjų lėšų. Taryba nori dar labiau sumažinti biudžetą, kuris jau ir taip yra pakankamai nedidelis ir jie nori dar viską labiau susiaurinti. O mes tokio principo nusprendėme laikytis tam, kad, todėl, kad mūsų nuomonė tokiu būdu būtų numatyta daugiau lankstumo biudžeto panaudojimui. Birželio ketvirtą dieną, jau visiškai netrukus, bus galutinis terminas, kai kada galima pateikti e, bandomosius projektus ir parengiamosius veiksmus. Taigi čia labai svarbi data, nepamirškime jos. 7 birželio yra e, terminas, iki kada galima, e, reikės patvirtinti nuomonės, yra numatyti atskiri laiko terminai, iki kada pakeitimus galima teikti komitetuose, 17 dieną bus galima teikti sulaukų pakeitimus iš politinių frakcijų, o birželio, atsiprašau, rugsėjo 28-29 dieną biudžeto komitete bus e, balsuojama dėl biudžeto pakeitimų, po to dėl rezoliucijos bus balsuojama spalio 12-13 dienomis, o nuo spalio vidurio iki lapkričio vidurio vyks taikinimo procedūra, jeigu jos reikės. Taigi tokie laiko terminai daugmaž. O dabar norėčiau pristatyti komisijos praėjusią savaitę, kiaušės 27 dieną, pristatytą biudžeto projektą. Mano nuomonė yra pakankamai aiški. Ketvirtasis skirsnis e, Globali Europa, Global Europe, manau visai neblogai. Man atrodo, kad čia tikrai yra ketinama laikytis įsipareigojimų ir todėl yra numatomas e, išmokėjimų padidėjimas 28,5 procento. Jeigu pažiūrėtume į įsipareigojimų asignavimus, tai biudžeto projekte jie yra didesni. E, kaiminystės priemonėms padidėjimas yra 4 procentai, o jeigu pažiūrėsime į kitas programas, pavyzdžiui, išorės veiksmų garantijų fondas, čia padidėjimas yra netgi 78 procentai palyginus su 2015 metų skaičiais. Taip pat e, pagalbos teikėjų savanorių iniciatyva yra padidinta lėšų, padidintas lėšų kiekis ir taip pat brandolinio saugumo priemonėms. Ir taip pat mokėjimo signavimai taip pat yra šiais metais siūlomi didesni. Europos kaiminystės priemonėms maždaug 30 procentų daugiau lėšų planuojama, taip pat e, pagalba prieš stojimą. Čia lėšų taip pat yra numatoma daugiau, 33,7 procentų, o civilinės saugos sistemai yra numatyta 44 procentais daugiau lėšų. E, Taip pat stabilumo ir taikos užtikrinimo mm, priemonėms yra numatoma 35,2 procentais daugiau lėšų. Taigi, kaip matote, tai aiškiai rodo, kad tikrai e, lėšos yra numatomos didesnės. Bet turime būti realistai ir aš manau, kad biudžeto projektas eina teisinga kryptimi. Norėčiau priminti visiems, kad tikrai labai gėda, kad dėl mokėjimų vėlavimo pagal ketvirtąjį skirsnį mes privalėjome išmokėti 1,7 milijono eurų 2015 metais papildomai dėl tų vėlavimų. 2016 metais šitos klausimus tikrai reikės spręsti nuo pat pradžių. Būtent todėl aš sakau, kad komisijos biudžeto projektas eina teisinga kryptimi. Taip sakau, todėl kad mokėjimo signavimai yra numatyti didesni, nežinau ar jų pakaks, bet aišku, turime būti realistai, kaip sakiau, ir negalime prašyti to, kas yra tiesiog neįmanoma. Man būtų įdomu išgirsti jūsų komiteto nuomonę dėl šios situacijos, man įdomu išgirsti jūsų prioritetus ir juos išklausęs stengsiuosi padaryti viską, ką galiu, kad biudžetas būtų realus, realistiškas, būtų laikomas įsipareigojimų ir mes savo atsakomybės taip pat prisimtume ten, kur turime tą padaryti ir taip pat, kad prioritetai būtų taip pat atspindėti biudžete. Ir būtent prioritetus ir norėčiau išgirsti. Man labai įdomu, kokia yra jūsų nuomonė ir ją būtinai išvelgsiu. Dėkui. Ačiū, ponė Fernandės. Esu tikras, kad čia esantys kolegos jums pateiks visą turimą informaciją. Ponas Preda pirmasis. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Fernandeš. Dėkoju už tai, kad skiria laiko atvykti čia, susitikti su mumis ir padiskutuoti apie biudžeto projektą. Labai džiaugiuosi, kad komisijos biudžeto projektas yra didesnis, mokėjimo asignavimai ir įsipareigojimo asignavimai yra didesni, ypatingai ketvirtajame skirsnyje, kur yra kalbama apie ES išorės santykius. Esu sitikinęs, kad jeigu ES nori atlikti svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje, ji privalo ne vien tik kalbėti, bet ir skirti lėšų savo veiksmams įgyvendinti. Taigi komisija pasielgė teisingai, sveikinu, džiaugiuosi tuo, o aš norėčiau pasisakyti dėl mokėjimo signavimo padidėjimo. Stabilumo instrumentui dabar yra planuojama daugiau lėšų. Tai yra labai gerai, nes tų lėšų anksčiau trūko ir per keletą paskutinių mėnesių vienas iš pagrindinių užsienio reikalų komiteto prioritetų buvo kaiminystės politika tiek į rytus, tiek į pietus. Todėl labai svarbu, kad Europos kaiminystės priemonė gautų pakankamai lėšų tam, kad mes galėtume teikti paramą toms valstybėms, kurioms jos reikia, nes jos susiduria su didžiuliais sunkumais. Labai svarbu, kad 2016 m. biudžetas atspindėtų mūsų prioritetus - žmogaus teisės, demokratija kaimininėse šalise ir netgi dar toliau. Aš turiu klausimą ponui Fernandesui. Dėl tarybos. Gal turite žinių apie tai, ką mano taryba kaip jie vertina e, biudžete numatytą padidėjimą. Ir e, labai tikiuosi, kad galutinis biudžetas atspindės e, mūsų atsidavimą kaiminystės politikai ir mūsų kaimynams šitose ir pietuose. Dėkui, pone Gomes. Dėkui. Noriu padėkoti Jose Manueliui Fernandesui už jo įžanginės pastabas ir už jo pranešimą. Aš kalbu pono Zigmanto e, vardu, kuris yra šešienis pranešėjas iš mūsų frakcijos, bet dėja šiandieną čia negali dalyvauti. Visų pirma, mūsų galva būtų labai naudinga, jeigu Europos komisija pristatytų biudžeto projektą anksčiau, negu kad paprastai tai yra padaroma. Čia pagėdavimas ateinantiems metams. Ir užsienio reikalų komitetas šitą pagėdavimą jau yra išreiškęs ne vieną kartą. Mūsų nuomonė biudžetas turi garantuoti, kad ES galėtų ir toliau atlikti svarų vaidmenį tarptautinėje arenoje, todėl reikia numatyti pakankamai lėšų mūsų prioritetams. Ir būtent tai ponas Fernandesas šiandieną ir sakė. Jis sakė, kad nori išgirsti, kokie mūsų nuomonė yra prioritetai. Mūsų frakcija mano, kad 5,6 procento biudžeto padidėjimas ketvirtame skirsnyje yra labai sveikintinas dalykas. Ir mes tikimės, kad tai atsvers biudžeto e, mažinimus, kurie buvo atlikti per pirmus porą metų pirmosios e, tarptautinės e, finansės programos daugiametės finansės programos. Ir mes labai Tikimės, kad ES žmogaus teisų ir demokratijos priemoniai ir toliau galės būti naudojama, skatinant demokratiją ir pamatinės žmogaus teisės. Taip pat yra taikos ir stabilumo priemonė, į kurią patenka įvairios misijos, pavyzdžiui, Sahal Mali ir taip pat misija į Ukrainą ir Siriją. Deja, nemanau, kad mes pakankamai atsižvelgiame į konfliktus, iššūkius ir problemas susijusias su situacija Viduržėmio jūros regione. Ypatingai į tai, kas yra susijęs su Libijos situacija. Ir todėl mes manome, kad vis tik tai, kas numatyta biudžeto projekte, yra nepakankama mūsų nuomonė nėra numatoma pakankamai lėšų kovoti su dabar iškilusiamis problemomis. Europos kaiminystės priemonė taip pat nebus pakankamai aprūpinta. Taip, Sirija ir Ukraina yra prioritetai. Bet o kaipgi dėl Libijos ir dėl to, kokios problemos kyla dėl situacijos ten. Manau, kad toms problemams spręsti yra skirta nepakankamai lėšų. Ir mes manome, kad labai svarbu užtikrinti, kad lėšų artimiesiams rytams būtų skiriama pakankamai. Nepaisant to, kad lėšų nėra labai daug, jų nėra perteklius, bet vis tiek privalome remti Palestinos valdžią. Ir vis dėlto šią prasme biudžeto projekte, manau, nėra pakankamai numatyta lėšų. Taigi mes ragintume biudžeto komitetą pakoreguoti biudžetą atitinkamai. Dėkui. No hay más peticiones de palabras, si quiere usted. Labai ačiū. Niekas daugiau žodžio neprašyta, prašau, ponia Fernandes, galite atsakyti. Taip, ačiū. Na, patvirtiname gairias ir tu, tuomet komisija pateikė savo biudžeto projektą, tad taip jau yra daroma ir jie stengiasi žvelgti mūsų prioritetus. Taip pat ir turi taryba tikamų procedūrų savo imtis. Ir galiausiai ir parlamentas atlieka savo procedūras. Tad, na, jūs turite suprasti, kad nekartą šitą dalyką yra vertinami, nekartą svarstoma. Ir, pavyzdžiui, dabar mes nežinome tarybos prioritetų. Dažniausiai taryba nesiekia didinti, priešingai taryba siekia mažinti biudžetą įvairiose eilutėse. Ir dažniausiai sumažina tai, kas buvo siūloma komisijos projekte. Toliau. Dėl Europos komisijos politikos tiek rytų, tiek pietų. pietų. Tai biudžeto projekte ir numatyti padidėjimai pietums ten numatyta 197, o tiksliau 1,97, o rytams 1,63. Taigi yra padidėjimai. Ir žinoma, turime mes įsipareigojimų ir turime paprašyti kad komisija užtikrintų, jog užtektų lėšų visoms funkcijoms vykdyti. Jeigu pinigai yra skiriami, tai paskui reikia užtikrinti, kad pagal biudžetą būtų pakankamai lėšų. Reikia patavyti savo įsipareigojimus. Ir kartais taryba tarsi patvirtina biudžetą su lūkesčiu, kad jis ne, nebus visas panaudotas. Tačiau mes norime, kad būtų panaudomas vis, visos lėšos visiems projektam. Labai svarbu yra tai pabrėžti. Jeigu procedūros būtų atliekamas teisingai, tai mes taip negirštume šio punkto. Tačiau reikia tas finansavimus skirstyti atvarkingai. Toliau dėl Europos komisijos, Europos komisijos priemonės. Kalbama apie 0,4 procentų didinimą. Ir tuomet turime atsakingai didinti įsipareigojimus. Jeigu įsipareigojimus nebus bus padidinti daugiau negu skirtos lėšos, tuomet, na, kils problema. Tiesiog neužteks lėšų. Dabar dėl viduržėmio jūros, tai čia kalbame kiek apie kitą skirsnį, tai ketvirtąjį, tai trečiąjį. Ten kalbama apie stabilumo priemonę 24 milijonų dydžio, tiksliau 240, 240 milijonų dydžio. Tiksliau 124 milijonai ir tai jau turi dengti ir, ir Sirijos krizę, visuomet tenka kovoti kova su taryba. Reikia užtikrinti, kad mūsų interesų būtų atsižvelgta. Tačiau reikia užtikrinti, kad visi signavimai būtų suderinti, kad jų užtektų. Taip pat labai apmaudu dėl minėtų 1,7 milijono palūkanų dėl vėlavimo. Tai tikrai visiškai neprimtina. Labai ačiū. Dėkuoju iš pristatymą. Labai tikiuosi, kad bus kad jums bus naudinga išgirsti mūsų komiteto požiūrį. Toliau, kadangi nukėlėme 5-6 klausimą, siūlau dabar daryti pertrauką iki 4 ir tuomet perėti prie kaminės politikos peržiūros. Taigi pertrauka iki 4.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

Vamos a, a reanudar la, la sesión con el punto. Taip, teskime darbus ir eikime prie septintojo darbotės klausimo Europos kaimynės politikos persvarstymas. Ir ataskaitą pristatys ponas Kukanedua. Turime per 663 pakeitimus šiai ataskaitai. Taigi, na, tai rodo, kaip parlamentui svarbu šis klausimas. O dabar tik žodį ponui Kukan, kad jis pristatytų pakeitimus bei pristatytų, kaip ketina dirbti toliau su šią ataskaitą. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už, to, už tai, kad labai domėsi šio pranešimu, kad štai pateikė 663 pakeitimus, ir, na, jie tikrai visi labai įdomus. Pranešimą parengiau remdamas keliomis pagrindinėmis mintimis ir trumpai jas pristatysiu dabar, nors galbūt apie tai jau kalbėjome anksčiau diskusijų metu. Europos komisijos politika turėtų labiau rimtis strategiją ir būti nepriklauso, labiau nepriklausoma. Taip pat remtis, taip pat turi savo šie numatyti teisės viršinybės principo rėmimą ir demokratijos rėmimą. Taip pat reikia numatyti lankstesnį sistemą ir galimybę geriau pritaikyti sistemą atskiriams atvejams. Taip pat reikia stiprinti kaiminės politikos saugumo aspektus ir reikia įtraukti reik, galimas reikiamas integracijos e, kaiminės politikos viduje galimybės bei integracijos su kitomis šalimis galimybės. Taip pat turėkit galvoje, kad pakeitimai kaip tik apima visas šias mintis ir labai nedaug pakeitimų prieštarauja bendram pranešimo tonui. Tad labai dėkoju visiems už aktyvų dalyvavimą ir už tokią pozityvę nuostatą pranešimo atžvilgiu. Taip, norėčiau pridurti, kad e, siekiu, jog pranešimas būtų kuo trumpesnis ir kuo glaustesnis, kad kuo, greičiau, kuo, kuo paprasčiau pateiktų pagrindinės mintis. Ir būtent tuo vadovadamasis kursiu kompromisus, kompromisus pakeitimus. Todėl noriu pasakyti, kad iš principo palaikysiu daugumos pakeitimų pagrindinės mintis, jų kryptis, tačiau ne visuomet laikysiuosi konkrečių formuluočių. Tai yra aš e, remsiu pakeitimų mintis, tačiau nebūtinai naudosiu konkrečius žodžius, tos pačius kaip jie parašyti pakeitimuose. Vėlgi pasakytina, kad šis pranešimas kalba bendrai apie Europos komisijos politiką, o ne apie atskiras valstybės. Dėl to sieksiu vengti atskirų valstybių situacijų aptarimo. Taip pat norėčiau palikti daugiau vietos tiems pakeitimams, kurie kuo daugiau sutelkia ties kaiminės politiką. Norėčiau paprašyti visų kolegų, kurie perkelė pakeitimus iš kitų pranešimų, su, suprasti, kodėl tie pakeitimai galbūt nebus pilnai visapusiškai traukti. Toliau, dėl pačių pakeitimų. Pirmiausia, keliasdešimt tokių pakeitimų yra susijęs su bendrais svarstymais ir norėčiau, kad dalis pranešimų liktų tokia bendresnė. Žinoma, palaikysime strateginį EKP pobūdį ir taip pat ieškosime vietų, kur būtų galima aptarti tarpnes teisės, sienų nepažydžiamumą bei, bei kitus klausimus. Taip pat atkreiptarsiu tos pakeitimus, kuriais prašoma politika konceptualiai išskirti dvi sritis - rytų ir pietų nors suprantu, kodėl to prašoma, tačiau mano pozicija bus toliau laikytis vieningos politikos sistemos visai kimčios politikai ir taip pat įtraukti diferencijavimo principo platesnį vartojimą šios politikos taikymę. Kalbėdamas apie skirtingus bendrabiavimo lygius penktoje dalyje. Čia ir turiu galvoje tą diferencijavimo metodą, kurį ir ketinu taikyti ir remti visoje visame pranešime. Turėtume aiškiau pabrėžti savo interesus, o ne vien tik bendrus, bendrus kitus tikslus ir interesus. Toliau sieksiu, kad politika būtų strategiškesnė ir labiau remtųsi politiniais argumentais, dėl to reikia numatyti papildomus pasintinius kaiminės politikai ir dėl to norėčiau, kad šis pasiūlymas išliktų pranešime. Lab, su, su, sutinku su kolegomis, kurie minėjo, kad reikia daugiau nuoseklumo tarp CFP ir CSAD e ir, ENAP, ir NAP. Ir noriu pabrėžti, kad visi šie dalykai jau yra paminėti 21 dalyje. Toliau, aštuntoji dalis. Ten kalbama apie donorų koordinavimą. Ten buvo keltas pakeitimų, kuriais buvo prašoma pietų viduržėmio jūros investicijų koordinavimo programą. Ir norėčiau dar kartą iš naujo įvertinti šį klausimą. Toliau. Kalbama apie komisijos politikos pertvarkymą, peržiūrėjimą. Ir daugumą tų pakeitimų yra geros, juda gerai kryptimi, neprieštaraučiau, įskyrus tuos pakeitimus, kurie mini less for less, mažiau už mažiau požiūrį, metodą, nes nemanau, kad reikia dar labiau skatinti šį, šį darbo principą. Toliau triktoji dalis. Ten kalbama apie įvairias skirtingas koncepcijas, komisijos politikoje bei plėtos politikoje yra apie 49 e, statys dėl pasangas veikimo straipsnį, tai sutinku, kad tai gali būti paminėta. Toliau, kur kalbama apie demokratijos ir tai teisės sistemų reformą bei pajėgumų didinimą, tai vėlgi nematau, nemanau, kad pakeitimai būtų problemiški. Daugumą jų įtrauksiu, ypač ten, kur kalbam apie teisės ir laisvės, taip pat tuos pakeitimus kurie yra susijęs su valstybės stiprinimu bei gero valdymo elementais, kiek tai liečia EKP. Taip pat būtent čia galbūt būtų galima kalbėti apie moterų ir vaikų teisės, o apie tai kalbama daugelie pakeitimų. Toliau yra skirelis dėl diferencijavimo ir išankstinių sąlygų, tai vėlgi čia didelių problemų nematau. 18 dalyje norėčiau laikytis numatyto išankstinių sąlygų principo pagal reformas ir pagal Europos Sąjungos vertybės ir kad reikia laikytis principo daugiau už daugiau, more for more. Toliau. Saugumo dimensija yra labai svarbi, labai svarbi politikoje ir palaikau tuos pakeitimus, ypač tos, kurias išvelgia į terorizmą, nusikalstamumą, taip pat ES krizės valdymo sistemo efektyvumą bei geresnį sudarinamumą tarp e, saugumo strategijų. Toliau. Kai kurie pakeitimai liečia išaldytus konfliktus. Apie, jo, apie tos dalykus reikia kalbėti atskirą dalimi. Tačiau aš galbūt šiame skirsnyje nenorėčiau įtraukti nuorodų dėl migracijos, nes manau, kad tai yra daug platesnis klausimas negu tik saugumo klausimas. Be to, nenorėčiau įtraukti nuorodų į atskiras ES misijas bei bendradarbiavimo sritis. Toliau, kiek, kalb, kiek kalbam apie regioninį bendradarbiavimą bei kaimynų kaimynus, tai ten, kalb, ten, ten šiai sričiai yra pateikta daug gerų pakeitimų ir pabandysiu kompromisus įtraukti. Vis tik vėl norėčiau išvengti, kad atskirų konkrečių valstybių minėjimo arba atskirų regionų minėjimo Toliau, kai kal, kiek kalbama apie šalių partnerių suverenitetą ir suverenius pasirinkimus, tai šios pakeitimus palaikysiu. Galiausiai paskutinis skyrius siejasi su politikos tikslais ir įrankiais. E, čia norėčiau kalb... labiau pabrėžti prioritetus bei priežas bendradarbiavimo ir bendravimo srityse. Nenoriu šiame skirsnėje per daug uždarai pažiūrėti šis klausimus, kad Na, bet kitą vers negalima pagalvoti, kad viskas yra prioritetais, nes negali kiekvienas dalykas būti prioritetu. Taigi visą tai aptarsime su šiandien pranešėjais ir pateiksime kompromisinius pasiūlymus, ypač 31 straipsnio ir 32 straipsnio atveju. Taip pat suprantu, kokie yra svarbus laisvo, laisvo judėjimo ir migracijos klausimai. Ir taip pat čia vėlgi bus pakeitimų. Galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms už sporto sudomėjimą ir tikrai toliau mes bendrausime su kolegomis, su šilins pranešėjais, kurie dirbs, su kurie dirbsime dėl kompromisu ir visą tai bus parengta gana greitai. Taigi, laukiu tolesnių diskusijų ir taip pat laukiu jūsų komentarų ir klausimų. Paskutinis dalykas turim galvoje, kad yra 163 pakeitimai, tai tikrai labai sunku bus visiems įtikti, tad galbūt dėja kai ką teks ir nuvilti. Ir norėčiau nu, pasakyti, paprašyti, tai yra, kad jūs na, neformuluotumėte labai kruopščiai kai kurių klausimų, nes tiesiog gali būti neįmanoma tokių dalykų įtraukti į dokumentą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Kukan. Ponas Howard. Labai ačiū, taip pat atsiprašau už Andy Kristėją, kolegą, kuris aš šiandien pranešėjas ir negalėjo atvykti, tad jo vardu noriu padėkoti ponui Kukanui. Tikrai yra labai pasižymėjęs parlamento narys, esame nekartą kartu dirbę ir šis puikus jo darbas, na, nebijo, kad sulauks pritarimo komitete ir parlamente. Iš mūsų frakcijos pozicijų norėčiau pasakyti, kad Mes pastebėjome, jog yra pakeitimų tikrai daug, 663 ir na tai yra gerai, nes rodo, kad visi yra labai sudomėję šio pranešimu bei komisijos politika ir visi nori, kad peržiūra tikrai būtų naudinga, gerai įvyktų, kad jis sėkmingai įvyktų. Taip pat mes vertiname tuos pakeitimus ir kalbame apie juos su pranešėju ir matome, kad daug ką galima suderinti. Nėra labai daug pamatinių esminių skirtumų tarp tų pakeitimų, na bet jau tarp daugumos nėra. Dėl to manome, kad galėsime toliau dėrėtis, bendrauti su pranešėju ir galėsime pasiekti platų sutarimą. Dėl tų svarbiausių dalykų, kas Socialdemokratai norėtų pastebėti, kas net, kad būtų šiame pranešime. Tai, nes suprantu, kad pranešėjas beje atkreipė į tai, į tai dėmesį. Tai nenorime sakyti, kad interesai ir vertybės gali išsiskirti. Ne. Tie dalykai, kas yra naudingi Europai, tai be abejo yra naudingi ir kitoms šalims. Tad tikrai yra bendrų interesų, kurios galime tomis šalimis, tos interesus, kurį galime skirti tomis šalimis įgyvendinti, tai tikrai jie nepažįsta mūsų vertybių ir reikia tai suprasti, reikia suprasti, kaip gerai deri vertybės ir interesai, kad čia nėra prieštaravimų. Taip pat reikia pastebėti, mes norėtumėm, kad būtų daugiau konvergencijos tarp Europos ministrų politikos ir kitų politi ir bendros saugumo strategijos bei kitų politikos ryčių. Ne, čia nėra skirčių ir Europos komisijos politika turintis kitomis politikos rytimis kai bendrauja su kaimininėmis valstybėmis. Todėl tos kitos politikos rytis neturėtų būti laikomas atskiromis. Toliau. Išklausiau, ką panas Kukanas minėjo ir norėčiau pasakyti, kad tas klausimas dėl migracijos ir viduržėmė jūros, na, tikrai bus sunku nepaminėti pranešime tų dalykų, tačiau jūs kalbėjote, kad kietant kitai, kitais, kitai vietoje kalbėti apie migraciją ir mes, ga, ga, mes jūs paremsime. Tačiau aš jūs paraginti kalbėti apie tų problemų šaknis, priežastis, o ne kalbėti tik apie simptomus. Taigi kalbėti ne vien tik apie migraciją. Toliau. Mūsų frakcija norėtų užtikrinti, kad kuo daugiau būtų dėmesio skiriama komunikavimui bei informavimui bei matomumui teisės įskunos politikos sritimis. Čia mes turime gerų politinių sprendimų, tačiau kartais mes sunkiai įtikiname kitus, kad tai yra geri sprendimai. Kad labai sunku būna tai tuo įtikinti tas kitas valstybės, jų žmonės, mūsų kaimynus. Manau, kad tikrai galime daug geriau padirbėti bendravimo santykių srityje. Ir penktas dalykas, tai norime išlaikyti atvirą narystės perspektyvą toms šalims, kurios norėtų to pasiekti. Ir dabar galbūt sunku yra įvertinti, kaip tai padaryti, nes kurios, e, kai kurie analitikai sako, jog na, jau yra tam tikro nuovargio, kad kai kurie aukštie pareigūnai bando stabdyti tuos e, integracijos tikslus, tai sunku tai vertinti, bet to reikia turėti realiai vertinti situaciją. Tai reiškia, kad ne visas valstybės galės greitai prisijungti Tačiau taip pat reikia pasakyti, kad tos valstybės, kurios nori atėti prie Europos, tai jiems reikia pasakyti aiškiai, kad mes norime, kad artėtų prie Europos ir prie mūsų prisijungtų. Toliau dar nešiau pasakyti dėl asmeninių mūsų patiktų pakeitimų. Aš keletą pakeitimų patik ir norėčiau pasakyti, jog aiškiai įsipareigosime ginti žmogaus teisės, kol kas dar galima, na, ne iki gal gali suprasti mūsų uh, intencijas šiais rytyje. Taigi reikėtų aiškiai pasakyti, kad mūsų manimų čia dar kol kas negali būti jokių diskusijų, jokių keliamų klausimų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad norėčiau, kad mes geriau dirbtume pilietinės visuomenės rytyje ir pastiprinti tuos judėjimus, kurie, na, ir tada, kai vyksta politinės permainos, ir tada, kai nevyksta jos, kad visi tie, kurie negali, negali įstraukti politinius procesus, kad galėtų galbūt šiek tiek labiau sitraukti. Apie čia kalbėti susiję ir su Europos demokratijos paramos fondu taip pat galbūt ir Ukraina čia svarbus yra elementas ir nors žinoma atskirų pasiūlymo valstybėms šioje ataskaitoje negalėsime parengti, tačiau manau, kad galime geriau paminėti, jog vis tik reikia svegti ne tik į tai, kokią politiką ta šalis vykdo šiandieną, bet kokią vykdys vėliau. Ir dar viena tema, kurią noriu paminėti, tai kad daug, daug labai atstovų komitete ir parlamentoje kalba apie tai, kaip svarbu yra bendroji saugumo politika, bendroji diplomatijos politika ir matome, kad mes neveikiame gerai savo kaiminystėje. Tai ne dėl to, kad trūksta interesų ir bendravimo saugumo srities kitomis valstybėmis, tačiau kėl klausimas, ką mes turime pasakyti savo partneriams pasaulyje. Kaip jiems pasiaiškinti, jeigu mes savo pačioje kaiminystėje tampame antrailiais, tiesiog dėl to, kad mums neužtenka vieningumo ir valios priimti sprendimus ir greitai veikti kritinės situacijos. Reikia suprasti visą tai. Nes kaimynės politika yra testas, kuris patikrins Europos valią ir įsipareigojimą bendrosios saugumo politikos atžvilgių. Taigi, tikiuosi, kad šio pasakym padės plėtoti diskusijas ir tikiuosi mes toliau sėkmingai dirbsime su ponu Kukanu ir pateiksime gerus kompromisus tikiuosi, kad šis pranešimas, šis pranešimas bus plačiai palaikomas. Labai ačiū. Senior Dziurek. Dziękuję bardzo. Ta skala zainteresowania. Panas Jurek. Labai ačiū. Kalbant apie susidomėjimą Europos kaiminystės politiką, tai yra labai aktualu visiems ir tą galima pamatyti, pažiūrinti tai, kiek pakeitimų buvo pateikta. Juk kilo klausimas, kokie veiksmingi mes būsime, taip pat kaip vykdysime savo įsipareigojimus ir kaip užtikrinsime tuos principus savo šalise bei kaimininėse šalise. Visą tai yra aktualūs klausimai. Taigi dėkoju, Kukan, ačiū už jūsų pranešimą. Jis sukelia daug įdomių minčių. Taip pat buvo pateikta labai daug pakeitimų ir aš viliuosi, kad jie po to virs kompromisais. Mes privalome rasti tvirtą pagrindą, privalome suvokti, kokia yra situacija. Aš pritariu Jums, kad negalima pernelyg susitelkti ties atskiramis šalimis, nes tokiu atveju tiesiog būtų sudėtinga suprasti pagrindinius principus. Visgi yra tam tikrų svarbių aspektų. Nepaminėdami tų aspektų mes nesugebėsime pasiekti nusistatytų tikslų. Todėl AKR frakcijai svarbiausia yra štai kas - situacija rytuose. Mes visi žinome, apie Ukrainą vykstantį konfliktą, žinome apie Rusijos agresiją Ukrainos teritorijoje, taip pat puikiai suprantame, kad tas konfliktas gali būti eskaluotas. Vadinasi, privalome daryti viską, ką galime, kad sustiprintume Ukrainą. Situacija Ukrainoje apibrėžia ir tai, kas vyks kitose rytų šalyse. Tai yra svarbiausias aspektas. Antra, 71 pakeitimas reikėtų, kad e, kompromise atsidurtų pagrindinis principas. Svarbu yra užtikrinti šalies suverenitetą. Reikia gerbti mūsų kaimynų ir partnerių suverenitetą. Tai labai aktualu ir jiems, kai yra priimami sprendimai. Dabar pereisiu prie pietų šalių pietų kaiminystės politikos. Mes čia turėtume pažiūrėti į ryšius su pietų kaiminystės šalimis ir ten esančius konfliktus. Taip pat reikia nepamiršti ir migracijos. Taip, galbūt pagrindinės problemos kyla dėl skirtumų esančių tarp šiaurės ir pietų. Galiausiai tai labai prisidės prie migracijos srautų Europoje. Mes turėtume nepamiršti tų naujausių problemų, kurios kyla dėl konfliktų, dėl tų konfliktų, kurie nėra išspręsti regione. Būtent čia reikėtų nepamiršti pilietinių karų ir kitų konfliktų. Tame regione reikia apie tai kalbėti. Galiausiai, bet nemažiau svarbu, e, tai apie ką mes kalbame 323 pakeitime. Tai yra socialiniai tikslai ir socialinė atsakomybė. Dažnai kalbame apie demokratiją, minime šį žodį, bet mūsų supratimu regio, pietų regione pirmiausia reikia užtikrinti krikščionių laisvės. Europa nori padėti visoms mažumoms, kurios atsiduria sudėtingoje padėtyje. Tiesiog mes turime pripažinti, kad krikščionių mažuma taip pat yra labai pažeidžiama. Čia mes turime remtis savo vertybėmis, savo istoriją ir taip pat milijonų europiečių lūkesčiais. Jie per keliarius pastaruosius metus nuolat garsiai išsako savo susirūpinimą. Mes taip pat pasistengsime padaryti viską, kad visi šie aspektai, kuriuos išvardėjau, būtų įtraukti į kompromisus, kuriuos renksime. Tikiuosi, kad galutinėme tekste bus atspindėta ne vien tik tai mūsų frakcijos, bet ir viso Europos parlamento pozicija. Dėkoju. Panas Auštrevičius. Matau, kad daug yra kalbėtojų, tai skiriu po dvi minutės. Well, thank you indeed, sir. <clears throat> Be... Labai ačiū. Aš kalbėsiu trumpai ir tiksliai. Norėčiau paminėti kelis visiems svarbius dalykus. Ponas Kukanas prisėmė labai sunkę užduotį. Kaiminystė yra labai plati, tos šalis skirtingos, jų problemos taip pat nėra vienodos. Juk čia mes kalbame apie maždaug pusę ES gyventojų skaičiaus. Mes turėtume nepamiršti apie skirtumus. Tos šalis yra skirtingos ir mes čia kalbame apie šiaurę, apie pietus, nereikia jų prieš priešinti. Ne, jie visi yra mūsų partneriai. Visgi mums reikėtų bendradarbiavant su tais regionais atsižvelgti į pagrindinius skirtumus, kurie egzistuoja dėl geografinių priežasčių. Reikėtų to nepamiršti. Toliau pajėgumų stiprinimas e, ir aš čia siūlyčiau visiems e, kolegoms e, pritarti, ypač kai mes kalbame apie demokratijos fondą, reikia stiprinti šį fondą, reikia ieškoti naujų idėjų. Taip pat aš labiau būčiau linkęs kalbėti apie daugiau už daugiau, o ne mažiau už mažiau tam reikėtų skirti prioritetą. Šiandieną mes taip pat kalbėjome apie humanitarinę pagalbą kaimynams. Čia reikėtų ją skirtingai traktuoti negu pagalba trečiosiams šalims. Kaiminystės politika turėtų būti skatinamoji priemonė, o ne pasyvi analizė. Atsižvelgdamas į pono Kukano kompetenciją, aš manau, kad mes rasime puikių kompromisų, taigi labai laukiu jų. Dėkoju. Pana Šolts. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kukanui už šios sudėtingos užduoties prisėmimą. Norėčiau priminti, kad vyko labai vaisingos diskusijos dėl darbo dokumento. Ten ponas Kukonas aprašo Europos kaiminystės politikos tikslus ir priemonės. Tos priemonės turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į naujausius faktus. Aš manau, kad visi šiame komitete pritarė, jog reikia ieškoti naujos Europos kaiminystės politikos skripties, ne vien tik tai, kai kalbame apie rytus, bet taip pat ir apie pietus. Dėl politinių tikslų, tai Labai aiškiai viskas buvo išdėstyta darbo dokumente, galbūt nebe taip aiškiai tai atsispindi pranešime. Strateginiai tikslai turi būti susijęs su politinė vizija. tą politinę viziją reikia diferencijuoti. Reikia užtikrinti, kad ji būtų matoma, Taip pat mes čia privalome nepamiršti ES vertybių taip pat ir to, kas vyksta kaimininėse šalise. Dėl paties pranešimo, tai norėčiau, kad sutartume dėl to, kas bus įtraukta, įtraukta galiausiai į dokumentą. Kila klausimas kaip ekonominiai, socialiniai, aplinkosaugos aspektai, taip pat žmogaus teisės gali būti atitinkamai įtrauktos ir kaip čia mes galime bendradarbiauti su ES šalimis ir taip pat kaiminystės šalimis. Mūsų frakcija bandė įtraukti visas šias mintis į 10, 16, 36 pakeitimus. Mes aišku suprantame, kad yra bendros užsienio ir saugumo politikos apribojimai, taip pat yra prekybos politikos gairės, bet bet kuriuo atveju aš tikiuosi, kad mes su pranešėju rasime gerų kompromisų ir kad bus tinkamai peržiūrėta kaiminystės politika. Ačiū. Dėkoju, dabar jau kalbėtojų sąrašas uždarytas ir perdodu žodį ponui e, Meseric. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju pranešėjai. Jis prisėmė labai sudėtingą užduotę, nes čia reikia į vieną vietą sugretinti skirtingas politikos kryptis. Yra daug dalykų, kuriems mes galėtume pritarti, E, tačiau yra ir tų, kuriuos nurodo panas Kukan ir kurie mums netrodo primtini. Visgi, e, manau, komitete kils tam tikrų prieštaravimų. Aš norėčiau išsakyti porą pastabų. Pirmiausia, tas principas daugiau už daugiau. Mes kaip frakcija manome, kad jei principas daugiau už daugiau būtų nuosekliai gyvendinamas ir jei būtų numatytos e, veiksmingos sąlygos, taip kad nurodyta 18 dalyje, tai e, tuo metu būtų galima pasiekti užsibrieštų tikslų. Bet e, ta idėja mažiau už mažiau nėra destruktyvi. Tiesiog jei mes nenuosekliai taikysime daugiau už daugiau principą ir jei kai kurios šalis vis dėlto netinkamai ištikrins žmogaus teisę, tai tada mes nebeturėsime tų efektyvių priemonių. Tai yra viena iš problemų, kurią kelia principas daugiau už daugiau. Vadinasi, čia dar yra kur tobulėti. E, kitas dalykas. Mes suprantame, kad diferencijavimas kaiminystės politikos yra pagristas ir logiškas. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad Kai kalbame apie pietų kaiminystę, taip pat viduržėmio jūros sąjungo kaip platformą viduržėmio jūros regiono diskusijų, tai reikia peržiūrėti e, tas sritis, nes kol kas jos tikrai nėra sėkmingos. Galbūt reikėtų pažiūrėti, kaip galima tuos aspektus įtraukti kaiminystės politiką. Ačiū. Ponas Šefhauser. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes turėtume pabrėžti tris svarbius kaiminystės politikos principus. Pirmiausia, suverenitetas, valstybės suverenitetas. Čia mes turime ES teisyną ir jis e, tikrai gerbia suverenitetą bei laisvę. To reikia nepamiršti, jei norime, kad e, mūsų plėtra būtų sėkminga. Pone Mogerinė yra parengusi dokumentą ir jame yra nurodoma, jog nepakankamai dėmesio skiriame tų valstybių suverenitetui. Bet dažnai mes vadovavomės tokiu imperialistiniu principu. Taigi mes turėtume nepamiršti, kad tie tiltai egzistuoja. Pavyzdžiui, prie Lui XIV Alsasas priklausė Prancūzijai, bet 700 metais priklausė Vokietijai. Tai e, tas regionas dabar priklauso Prancūzijai, bet jis yra labai vokiškas. Jeigu jūs paklaustumėte Alzasiečių, ar jie nori priklausyti Prancūzijai ar Vokietijai, e, tai e, pamatytumėte, kad tie tiltai aišku egzistuoja, bet Panaši situacija yra su tuo, kaip Stalinas pasielgė su Ukraina. Mes privalome atsižvelgti į tų regionų pobūdį. Mes neturėtume skirstyti Europos į rytus ir vakarus, neturėtume versti valstybių rinktis tarp rytų ir vakarų. Nereikia pradėti karo dėl demokratijos. Demokratija yra statoma palaipsniui ir nėra vieno demokratijos modelio. Jei pasižiūrėtumėte į tas šalis, kurios e, nori e, primesti demokratiją, tai pamatytumėte, kad jos pačios nėra labai demokratiškos. Negalima pradėti karo siekiant taikos, tai yra totalitarizmas. Mes negalime įsivelti į tokias diskusijas, privalome tokius principus atmesti. Dėkuoju. Ačiū dabar panas Plenkovičiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju ponui Kukanui, jis patikė labai konkrečius paaiškinimus. Nu, po to buvo pateikta pakeitimų, manau, kad daug iš jų tikrai neprasti. Visgi aš norėčiau pabrėžti šio pranešimo pateikimo laiką. Jis e, pasirodė iš karto po viršūnių susitikimo Rygoje. Tas e, pranešimas e, bando pažiūrėti į kaiminystės politiką ir vadovautis diferencijuoto požiūrio. Aš manau, kad kas dėl Europos kaiminystės politikos ir jos vertės, tai dabar ji yra išbandoma Aš manyčiau, kad reikia apie tai kalbėti anksčiau pranešime. Dėl įstatymo viršenybės ir taip pat to, kad reikia įtvirtinti tam tikrus principus, bet daryti tai neagresyviai, tai mes turėtume nepamiršti, jog yra peržiūrima uh, bus peržiūrima Europos užsienio e, politika, bus susitarta dėl naujos krypties, bet e, visgi mums reikėtų investuoti į tuos regionus, kur kaiminystės politika, e, kur užsienio ir saugumo politika veikia sėkmingai. Čia reikėtų nepamiršti ekonominio valdymo, nes mes matome, kad kai kuriuose regionuose tie e, skirti finansai tikrai parodė, atnešė teigiamų rezultatų. Tai aš viliuosi, kad galiausiai mes įvertinsime visus pakeitimus ir bus pasiekti geri kompromisai. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Petelė. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad mes čia kalbame apie didžiulį ES kylantį iššūkį. Pono Kukamio pranešimas atspindi pasikeitusią realybę mūsų kaiminystėje. Ta realybė yra kur kas mažiau romantiška nei tuo laiku, kai buvo pradėta analizuoti, kaip reikėtų toliau plėtoti savo ryšius su kaimynais. Šiais laikais kaiminystė yra susiskaldžiusi ir tai mums kelia labai daug iššūkių. Kila klausimas, kaip mums veikti savo sąjungos viduje. Prieš keliarius metus mes norėjome pabrėžti savo vertybę, savo principus, tačiau šiandieną mes kalbame apie diferencijavimą, o ne apie savo vertybių ir principų įgyvendinimą. Aš manau, kad Kukano ataskaita nurodo, jog reikia skatinti mūsų vertybės, kiek tai yra įmanoma atsižvelgiant į skirtingas aplinkybės. Bet tuo pat metu reikia suprasti, kad dauguma šalių mūsų kaiminystėje yra tokios, kurios dar neperėjo į demokratiją. Todėl norėčiau, kad būtų labiau pabrėžiami pragmatiniai gero valdymo elementai. Turime daug problemų su savo kaimynais, kadangi nėra dar ten to gero valdymo, dar nėra to perėjimo, jis dar neužsibaigė. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti su tais, kurie taip pat vertina e, tuos pačius principus. Dėkoju. Dėkui. Aš dabar norėčiau pasisakyti. Noriu padėkoti ponui Kukanui už atliktą darbą. Bet kalbant apie pietų kaiminystės politiką, manau, kad jis vaikšto pirštų galais aptardamas tam tikrus klausimus, kuriuos turėtų įsigilinti labiau. Kodėl? Manau, mes turime nepamiršti tokių neteisybės atvejų, kaip kad tie, su kuriais susiduria palestiniečiai arba pietų, Afrikos, e, pietų Saharos gyventojai, taip pat čia galima paminėti situaciją Libijoje ir Sirijoje. Manau, kad svarbu užtikrinti, kad ir tvirtai pasakyti, kad santykiai su Sirija ir stabilumas regione mums yra labai pagėdautinas dalykas. Jeigu pažiūrėsime tai, kas vyksta Palmyroje, negalime tiesiog užsimerkti prieš tokius dalykus. Kai kurios valstybės teikia ginklus ir remia tam tikrus žaidėjus regione. O mes tiesiog sekame iš paskos kitiems kitoms valstybėms Sirijos regione. Ir man atrodo, kad tai nėra teisingas požiūris, nėra teisinga laikysena. Saudo Arabija, Kataras, Turkija žengia JAV pėtsakais ir jų politika, mano galva, yra neteisinga. Palestina, čia taip pat norėtume stabilumo. Aš esu pats ispanas ir manau, kad reikia stengtis, kad okupacijos uh, atvejai pietų Saharoje baigtųsi. Taip pat Marokas turi kalbėtis irgi su Prancūzija. Ponas Milan Mons. Aš norėčiau pakartoti tai, ką sakiau ankstesnėse diskusijose su ponu Kukano. Mes sutinkame dėl prioritėtų ir sutinkame su pagrindinė jo pranešimo mintimi. Noriu padėkoti jam už paaiškinimus. Žinau, kad darbas jo, jo laukia nelengvas, gavus tiek daug pakeitimų, bet esu tikras, kad jis puikiai su juo susitvarkys. Turiu porą idėjų, kurias norėčiau pristatyti. Aš sutinku su pranešėju dėl to, kad reikalinga vieninga, viena aiškiai Europos kaimynystės politika. Nemanau, kad reikėtų skirtingų politikos krypčių. Sutartyje 8 straipsnėje yra kalbama apie kaiminystės politiką turinčią du aspektus. Taigi ten minimi du aspektai, bet ne dvi skirtingos politikos, viena pietums, kita rytams. Aš e, nesakau, kad nereikia visiškai atskirti e, principų, kuriuos taikome e, pietose ir rytuose. Ne, be abejo, turime savo veiksmus priderinti prie konkrečios situacijos regione ir privalome žiūrėti į konkrečius tų šalių poreikius. Čia tikrai jokių būdų nekalbame apie tai, kad reikėtų įgyvendinti kažkokias abstrakčias politikas. Ne, reikia konkrečių, realių politikų, dėl kurių susitvartume visi. Ir reikia išklausyti, ką turi pasakyti Viduržėmio jūros valstybės ir rytų valstybės. Nepamirškime Barcelonoje balandžio mėnesį įvykusios konferencijos. Ten buvo labai svarbios temos aptartos Toliau kita labai svarbi tema yra saugumas. Ponas Kukanas ją taip pat mini. Tai turi būti e, Europos kaiminystės politikos dalis, kaip ir imigracija. Ponas Kukanas e, gilinasi šios klausimus. Aš manau, kad e, migracijos, migrantų srautų klausimas čia taip pat turėtų būti paminėtas būtina e, taip pat įsigilinti į bendradarbiavimo galimybės ir stengtis, kad migracijos rautai būtų kiek galima tvarkingesni. Nes negalime leisti, kad netvarkingi padrikti migrantų srautai keltų grėsmę mūsų saugumui. O ir dar kalbant apie e, migraciją, reikalingas bendradarbiavimas iš abiejų pusių, ir iš viduržėmio jūros valstybių Europoje ir iš e, kitų šalių, taip pat rytuose tas pats reikalinga. Ir aš labai tikiuosi, kad Europos kaiminystės politika bus ta, kuri skatins ir ragins, o ne baus. Mes turime raginti kaiminės valstybės imtis reformų ir turime atsižvelgti į jų realius poreikius. Dėkui. Sako pirmininkas, čia baigsime diskusijas ir žodį dabar suteikiu ponui Kukan pateikti savo baigiamasias pastabas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai noriu padėkoti politinių frakcijų atstovams ir taip pat pavieniams kolegoms, kurie pasisakė šiandienos diskusijoje. Mane tikrai padrasino tai, kad e, visi norėtumėte prisidėti teigiamą prasme prie gero pranešimo, kuris atspindėtų kiek galima labiau Europos parlamento nuomonę ir jo ryštą. Ryštą parengti gerai suderintą, koordinuotą Europos kaiminystės politiką. Kaip sakiau pradžioje, kadangi yra labai daug pakeitimų, kompromisuose bus labai sudėtinga juos visus atspindėti. Kai kurie kolegos panašolsas ir kai kurie kiti paminėjo temas, kurias norėtų aptarti plačiau, kad jos būtų plačiau aptartos pranešime. Mes galėsime jas aptarti rengdami kompromisinį variantą su šešėniais pranešėjais ir visais kitais, kurie norėtų individualiai susitikti. Tikiuosi, kad susitarimą rasime, nes skirtumai tikrai nėra labai dideli, tiesiog reikia daugiau diskusijų. O kitais atvejais nebus labai lengva atsižvelgti į pakeitimus, jau tą sakiau ir pradžioje. Jeigu pradėsime analizuoti kiekvieną smulkmeną, vidaus politikos situaciją kiekvienoje valstybėje, bus tikrai labai sunku susitarti dėl ko nors, kas būtų aišku ir glausta, o pranešimas turėtų būti aiškus ir glaustas Taigi dėkoju dar kartą visiems ir norėčiau paprašyti ir jūsų supratimo ir paprašyti aktyviai dalyvauti diskusijose tam, kad visi kartu pasiektume kiek galima platesnio susitarimo dėl šio pranešimo, nes mano galva tai yra labai svarbu ir Europos parlamentui, ir mums visiems. Dėkui. Ačiū ponui Kukan. Noriu priminti, kad balsavimas vyks neįlinėme susitikime Strasbūrė birželio 11 dieną. Kita posėdžio dalis bus uždaras posėdis. Taigi, porą minučių steiksime tiems, kurie turi dabar palikti salę.